Hello, colleagues. Labas rytas, kolegos. Prašau visų susėsti. Pasižiūrėkime į darbotvarkės projektą. Pirmasis jos punktas yra darbotvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai laikysime, kad darbotvarkę patvirtinome. Kitas klausimas - pirmininko pranešimai. Šiandieną pranešimų pirmininko nėra. Trečiasis punktas e, - rugsėjo 23 dienos ir rugsėjo 29 dienos posėdžių protokolo tvirtinimas. Ar kas nors turi kokių minčių šiuo klausimu? Ne. Tai tuomet laikome, kad protokolai patvirtinti. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su ponu Jan David E, finansų sistemų tyrimo komiteto pirmininku. Jisai yra Niderlandų parlamento atstovų rūmų narys ir šis komitetas veikia. Man labai malonu pristatyti Janą Devitą, kuris studijavo teisę ir buvo teisininkas prieš pradėdamas politinę karjerą. Paskui 95 metais jis e, buvo išrinktas į parlamentą. E, buvo abiejų rūmų narys. Nuo 2009 metų jisai antrosiuose parlamento rūmuose pirmininkauja specialiam tyrimo komitetui. Pirmininko vardu sveikinu Jūs atvykusi pas mus. Pirmininkas dėja negalėjo atvykti. Jūsų atstovaujamas komitetas buvo įkurtas 2009 metų Liepą. Jis atliko pirmąją savo mandato dalį, įvykdė ją ta užduotis, mandatas buvo išsiaiškinti, kokios buvo finansų krizės e, priežastis Niderlandų finansų sektorija. Ir rugsėjį Niderlandų parlamentas patvirtino šią pirmąją dalį. Dabar komitetas pradėjo antrą tyrimo dalį, kuri bus skirta, kad būtų galima įsiaiškinti, kokių e, intervencinių veiksmų ėmėsi Niderlandų vyriausybė nuo 2008 metų rugsėjo. Dabar suteiksiu žodį Jums. Pone pirmininkė, gerbėmėji parlamento nariai. Pirmiausiai Norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti už tai, kad pakvietėte mus, kad pristatytume Jums savo tyrimą ir kad atsakytume į Jūsų klausimus. Mes ketiname panaudoti skaidrės, kad galėtume paaiškinti, kokių išvadų prieme ir ką rekomenduojame. Pirmiausiai, aš norėčiau dar pristatyti kolegas. Padame e, e, e, ir Heman Bern, mūsų du tyrėjai. Ir taip pat jie dirba kartu su Natali Kut, kuri e, koordinuoja tyrimus mūsų komitete. Dar prieš pristatydamas e, plačiau mūsų darbą. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad įteikčiau Jums pranešimo ataskaitos originalą, bet jisai yra surašytas olandų kalba, galbūt rasite jam vietos savo komiteto bibliotekoje. Jisai gana sunkus. Prašom. Taigi, galbūt pradėsiu nuo rekomendacijų ir išvadų apžvalgos, atsižvelgdamas į mūsų tyrimo kontekstą. Pasakysiu keletą žodžių apie komitetą ir tyrimą. Pirmininkė jau sakė, kad tyrimas padarytas į dvi dalis. Parlamentas paprašė mūsų pasižiūrėti į finansų krizės priežastis. Pirmoje tyrimo dalyje pirmiausiai kreditų krizė, o antroji mūsų tyrimo dalis yra susijusi su krizinėmis priemonėmis, kokią teikia pagalba vyriausybė Niderlandų įvairiomis e, įvairioms finansų institucijoms mūsų šalyje. Dėl paties tyrimo komiteto aštuoni parlamento nariai. Jame yra iš aštuonių parlamentinių partijų. E, tuo metu buvo 11, aštuonios e, frakcijos e, parlamente ir po atstovą iš visų jų buvo paimta po narį. Mes pradėjome darbą 9 metų Liepą. Ir mūsų misija buvo tokia. Turėjome išsiaiškinti, kokios finansų sistemos neramumų priežastis pasireiškė 2008 metais, paskui parengti pasiūlymus dėl priemonių, kurios skirtos finansų sistemai patobulinti. Tam, kad būtų galima išgai, išvengti kaip galima e, didesnių mastų tokios dramos pasikartojimo. Kaip sakiau, mokslininkas buvo padarytas, atsiprašau, tyrimas buvo padarytas į dvi dalis. Pirmoji dalis, kaip minėjau, buvo skirta įsiaiškinti krizės priežastims ir pasiūlyti tam tikroms priemonėms. E, Žemutiniai Niderlandų parlamento rūmai e, rugsėjo mėnesį svarstė mūsų ataskaitą. Visos 27 rekomendacijos buvo vienbalsiai patvirtintos parlamento. Jas yra atsižvelgta. Taigi pažiūrėkime į pirmą mūsų tyrimo dalį - krizės priežastys. Jos yra susijęs su pasaulinėmis tendencijomis, e, taip pat europiniais veiksniais ir su tam tikromis tipiškai olandiškomis problemomis. Mūsų nuomonė daug kas priklausė nuo e, Niderlandų parlamento e, veiksmų E, nuo priežiūros, nuo to, kaip mes prižiūrėjome finansų rinką. Be to, e, mes pasižiūrėjome priežastis finansų krizės ir ištyrėme tris atvejus žemutinių rūmų prašymų. Pirmiausia, abiem Amro banko perėmimą kurį atliko Fortis, e, banko Santander ir Škotijos karališkojo banko perimą kaip žydė. Tas konsorciumas trijų bankų perėmė ABN Amro ir dar kitas, e, kitas veiksnys buvo iSafe, Islandijos banko žlugimas. Šis bankas veikia Niderlanduose ir dar mes pasižiūrėjome į tai, kokį vaidmenį suvaidino Niderlandų priežiūros institucijos, e, koks buvo finansų ministerijos vaidmuo ir Niderlandų banko vaidmuo. Taip pat kaip finansinių rinkų priežios tarnyba veikė. Tai yra svarbiausi veikiai šiuo atveju. Dabar šiek tiek apie patį tyrimą. Mes dirbome padedant tyrėjams mūsų darbuotojams. Peržiūrėjome esamą literatūrą, nes daug kas buvo paskelbta, išspausinta visame pasaulyje dėl apie krizės priežastis. Ir komitetas nusprendė surenkti klausimus susitiko su daug e, įvairių veikėjų svarbių, kurie suteikė mums informaciją. E, vyko vieši klausimai, kurie buvo tiesiogiai transliuojami Niderlandų televizijos per pirmąjį valstybinį kanalą. Dėl pačios tyrimo medžiagos. Mes kaip tyriamasis komitetas paprašėme, kad finansų ministerija, taip pat Niderlandų, Niderlandų centrinis bankas pateiktų e, įvairią informaciją, paprašėme informacijos ir iš atskirų bankų, mes paskui ją išstudijavome ir sudarėme tokią patariamąją grupę iš trijų specialistų, tai mūsų tarsi partneriai buvo iš. E, Vienas profesorius iš e, Amsterdamo banko, kitas iš Tilburgo universiteto profesorius ir vienas e, aukštas e, pareigūnas iš vieno iš svarbiausių Niderlandų pensijų fondų. Rizikos analitikas. Pasaulinė finansų krizė, tai yra dalykas, į kurį mes pasižiūrėjome labai atidžiai, galvodami apie priežastis. Ir viena iš priežasčių nustatytų yra nekilnojamo turto rinkos krizė Junktinėse valstijose. Žinome, kad buvo sudarytos ne visai tinkamos sutartys, buvo daug neįvykdyta hipotekinių įsipareigojimų. Pasižiūrėjome į būsto rinkos krizę ir burbulą. O dėl ekonomikos krizės mes turėjome pasižiūrėti į pinigų ir prekybos politiką, e, kaip kas vyko keletą metų prieš krizę. Ir reikia pasakyti, kad Junktinės valstijos Kinija e, turėjo didelį prekybinį perviršį, o tai turėjo labai neigiamą poveikio Junktinėms valstijoms valstijoms. Dar vienas dalykas - finansų rinkų liberalizavimas. E, įvyko tiek JAV, tiek Europoje liberalizavimas, skaitant Niderlandus, o tai reiškia, kad finansų rinkos e, turėjo imtis tam tikros veiklos, turėjo erdvės tam tikrai veiklai ir susidarė situacija, kai sumažėjo palūkanų normos, e, didelis ekonomikos augimas pasireiškė, taip pat labai išaugo kreditai. Tuo pačiu metu buvo prisimta didelė rizika, finansų institucijos prisėmė tą riziką, o tai e, prisidėjo prie nelaimės e, tos krizės, kurios priežastis mes ir nagrinėjome. E, ką pasakėme Niderlandų vyriausybei ir parlamentui? kad mes, kaip daugelis ir kitų, nustatėme, jog krizės priežastys e, nebuvo iš anksto pastebėtos, labai nedaug kas perspėjo mus apie tai, kas gali įvykti. E, komitete e, buvo pateiktas vienas pavyzdys. Niderlandų parlamentas Bent jau mes pasiūlėme po to, kad parlamentas kartą per metus turime būti informuojamas e, Niderlandų centrinio banko ir planavimo tarnybos pa, e, apie tai, koks yra bendras makroekonominis vaizdas ir kokie yra ryšiai su finansų rinka, finansų visa sistema. Nes turime sėti makroekonominius dalykus su poslinkiais finansų sektoriuje. Ir mes ketiname įrašyti tokį pasiūlymą į ataskaitą, kad užtikrintume, jog Centrinis bankas ir planavimo tarnyba pateiktų savo išvadas kasmet e, nacionaliniam parlamentui. Paskui mes pasižiūrėjome į svarbiausius finansų krizės veikėjus, e, pasižiūrėjome į finansų institucijas, bankus ir nustatėme, kad Bankai prisėmė didžiulę riziką. Jie nepakankamai įvertino tą riziką arba paprasčiausiai kai kurios rizikos nesuprato, nors kai kuriais atvejais tyčia prisėmė per nelik didelę riziką. Ir e, kartais buvo pirmiausiai galvojama apie komercinius interesus, ne tiek apie riziką. Ir būtent nusveria komerciniai interesai dažnai. Taip pat atsirado didesnis spaudimas iš akcininkų, akcininkų ir, bankų ir kitų finansų įstaigų akcininkai atsirado akcininkų vertės veiksnys, akcininkų vertės spaudimo veiksnys. Taigi taip pat atsirado iškreiptos incentyvos, premijos e, bankininkams pasidarė per ne, kur kas svarbesnės negu rizika, kurios ėmėsi vaikytis e, bankai. Kontrolės sistema finansų institucijose e, išsibalansavo, pasižiūrėkime į valdybų vaidmenį. Mes žiūrėdami į jį nustatėme, kad nepakankamai buvo padaryta, kad būtų e, atliekama viskas kaip pridera, valdybos to neužtikrino. Ir e, pastebėta, kad reikia keisti verslo kultūrą finansų įstaigose. Niderlanduose egzistuoja bankininkystės kodeksas kuris buvo parengtas iš dalies dėl finansų krizės. Tai buvo padaryta Niderlandų bankų sąjungos iniciatyva, tai savireguliacinis dalykas ir kodekse yra tam tikros taisyklės e, apie tai, kaip valdyba e, turėtų veikti, koks atlygis, kokios premijos turėtų būti numatytos vadovams ir mūsų išvada komitete buvo tokia. Bankininkystės kodeksas yra kol kas nepakankamai geras. E, rizika, kurią prisėmė bankai ir finansų įstaigos, nepakankamai atsispindi bankininkystės kodekse. Mes taip pat nustatėme, kad atlygis ar premijos E, nelabai gerai yra apibrieštos, kalbu apie viršutinį lygmenį. Mes manome, kad e, atlygis paskatos premijos turi būti e, inkorporuotos į visą banko bendrąją stru, struktūrą. Ir mūsų nuomonė, bankininkystės kodeksas turi būti sugriežtintas. Taip pat reikia numatyti tam tikras nuobaudas Jeigu bankai kažko nepadaro, mūsų nuomonė reikia priimti teisės aktus. Kitaip tariant, reikia imtis įstatymo, o ne savireguliacijos. Įdėkti reikia įvairias taisyklės dėl bankų veiklos ir atlyginimo. Atlygio. Mums taip pat reikia kalbėti apie priežios tarnybų stiprinimą, nes nustatėme, kad jos nelabai aiškiai suvokė, kokios yra jų priežastys. E, prižiūri, užduotys prižiūrint e, bankinės institucijas. Bet e, pažėmė ir kitas e, finansų įstaigas, ne tik tai bankus, kaip kad e, pensijų fondus ar draudimo bendrovės. Mūsų nuomonė, tos institucijos taip pat turėtų turėti panašaus turinio kodeksus, kaip kad bankininkystės kodeksas. Paskui mes pasižiūrėsime į teisėkuros atstovų vaidmenį krizės akivaizdoje. Ir nustatėme, kad reglamentavimas, reguliavimas Niderlanduose yra skirtas harmonizacijai ir finansų rinkų liberalizavimui, kad užtikrintume vienodas veikimo sąlygas visiems. Tačiau buvo ir eilė e, trūkumų teisės aktuose. Taisyklėse pirmiausia, kapitalo reikalavimai taikomi bankams ir finansų institucijoms yra pernelyg žemi. E, tie žemi kapitalo reikalavimai leido bankams prisijimti mano minėtą didžiulę riziką. Taip pat nustatėme, kad apskaitos taisyklės, kurios galioja, e, yra procikliškos. Taigi pateikėme pasiūlymą imtis priemonių šioje srityje ir taip pat nustatėme, kad Be bankų, kuriuos prižiūri Niderlandų centrinis bankas, yra ir daug kitų finansų įstaigų, taip vadinamas šešėlinis bankinis pasaulis, e, kurio bankas centrinis neprižiūri. Pasižiūrėjome į parlamento vaidmenį. Mes nustatėme, kad Niderlandų parlamentas nepakankamai kritiškai pasisakė ir pažiūrėjo į poslinkius pasaulyje ir Niderlanduose kur kas daugiau dėmesio buvo kreipiama į rinkos liberalizavimo dalykus, o ne į tai, kas iš tikrųjų vyksta. Mes e, pasakėme, kad Niderlandų parlamentas nepakankamai kritiškai e, reagavo į tendencijas, labiau buvo žiūrima pasyviai stebima, kas vyksta o reikėjo kur kas kritiškesnio požiūrio ir galbūt daugiau veiksmų. Taigi visa tai mm, paskatino mus pasiūlyti įvairias priemonės susijusias su teisėkura. Pirmiausia, e, spręsti problemoms, kurios atsirado visame pasaulyje, reguliavimas turi būti pasaulinio masto. E, turime europietiškus, europinius teisės aktus, bet jeigu, pavyzdžiui, užtrunka per neik laiko, kol e, platesnio masto reguliavimo dokumentai ir principai priimami, tai Niderlandai turi priimti patys savo tam tikras taisyklės. Kitas dalykas, mes pasiūlėme labai padidinti kapitalo reikalavimus, nors tą siūloma e, daryti laipsniškai. Uh, Aš manau, kad jūs žinote apie Bazelio komiteto pasiūlymus, o Niderlanduose mūsų nuomonė reikėtų daryti skirtumą tarp įprastinės bankinės veiklos ir komercinės bankininkystės. E, indėlininkai, eiliniai piliečiai sukčiai, kurie patikė pinigus bankams, neturėtų rizikuoti savo santaupomis, neturėtų rizikuoti kad tuo, kad jų santaupus bus naudojamos komerciniams tikslams. Taigi, e, mūsų nuomonė reikia apdrausti taupomasias sumas. Tam, kad jos santaupos nebūtų naudojamos e, rizikingose finans, e, komersinėse operacijose, kenkiant um, indėlininkams ir taip pat reikia griežtesnių kapitalo reikalavimų. Na, dabar perėsiu prie labai jautrios temos. Niderlanduose rengiamas e, įstatymo projektas, tačiau jis dar nepatvirtintas. Tai yra vadinamoji Anton Frenetal direktyva. Ir tai yra direktyvoje bus nustatyta, kokie kriterijai galios, tarkim, įmonių pereimo ar susijungimo atveju. Ir kaip tai atsilieps finansinių sistemų stabilumui. Na ir tai, tas kriterijus vaidino svarbu vaidinti pereinant Aman Amro banką. E, mūsų manimu, e, tikrinant e, banko finansinį stabilumą, reikia vadovautis tais kriterijais, kurie yra nustatyti Anton Reneta direktyvoje. Reneta direktyvoje. Na, o Niderlanduose mes taip pat siūlome, kad priežiūros institucijos Niderlandų bankas turėtų turėti didesnius išteklius tam, kad galėtų įsikišti. Uh, Na ir mes esame numatę visą e, įsikišimo priemonių spektrą. Gali būti, tarkim, perspėjimas daromas, gali būti kviečiama pokalbiai, na ir galiausiai gali būti netgi nacionalizuojamas bankas. Nu, kai kalba, kalba eina apie indėlių garantijas ir indėlių garantijų sistemą, tai šiuo atveju mes siūlome šį klausimą reglamentuoti Europiniu lygiu. Na, o vadinamosios premijos ar atlygiai, tai jie turėtų būti siejami su atitinkamu rizikos profiliu. Ir tokią premiją reikia sumokėti ex ante, tai yra iš anksto, Na, manome, kad e, Niderlandų parlamentą reikėtų labiau įtraukti į šios darbus ir mes turime tam tinkamų priemonių. Mes turime vadinamosius didžiuos, didžiu, didžiuosius projektus kaip priemonę. Tai reiškia, kad e, mūsų parlamentas turėtų nuolat skirti dėmesį finansų sistemos tendencijams tam, kad uh, kritiškai žiūrėtume į tas tendencijas ir jas vertinime. Na ir pabaigai. Dėl tų veikėjų, kurie suvaidino svarbu vaidmenį finansinės krizės akivaizdoje, konkrečiai priežiūros institucijų vaidmuo. Niderlandų atveju kompetitingas yra centrinis bankas ir mes tyrimo metu konstatavome, kad e, centrinis bankas nesugebėjo tinkamai atpažinti sisteminių rizikų. Centrinio banko pirmininkas tiesa perspėjo, bet nieko daugiau nebuvo atlikta. Tai reiškia, kad centrinis bankas neįsikišo. Tiesą sakant, kadangi e, sisteminiai veiksniai nepankankamai tinkamai veikia, nebuvo pagrindo ir finan... ir centrinis bankas neįsikišo. Ir centrinis bankas neturėjo galimybės kištis. Ir tas vadinamas mikrorizikos atveju neįmanoma buvo kištis. Na ir kadangi egzistuoja konfidencialumo prievalė tarp centrinio banko ir bankų, tai dėl tos konfidencialumo priemonė, prievalės mes parlamente negalėjome susipažinti su tuo, kaip veikia finansinė priežiūra e, mikro sandorių atveju. Taigi tas, ta konfidencialumo priemonė mums trukdo atpažinti bėdas ir įsikišti. Na, nu, kai kalbame apie priežiūros institucijas, ir jų vaidmenį, tai reikia kalbėti ir apie auditą. Na ir teko konstatuoti, kad audito institucijos nepakankamai galėjo susipažinti su um, bankų veiklos ataskaitomis. Ir rengiantas ataskaitas nebuvo pakankamai įvertinama banko prisimta rizika. Ir tiesą sakant, konstatavome, kad auditoriai turėtų būti daug kritiškesni ir audito institucijos turėtų sformuluoti pasiūlymų tam, kad e, ateitie rengiamose veiklos ataskaitose būtų daug aiškiau, kokia rizika egzistuoja banko aktyvų ir pasyvų pusėje. Ir e, auditoriai turėtų tokiu būdu turėti geremės, geresnę galimybę vertinti rizikas. E, Larosie pranešimas mūsų manimu yra labai geras. Galvojant apie auditavimą ir manome, kad reikia europinio prižiūrėtorio, galbūt auditoriaus, kuris turėtų galimybę įsikišti ICF bylos atveju Niderlanduose. tenko konstatuoti, kad egzistavo didelė įtampa tarp Niderlandų priežiūros institucijų ir Islandijos priežiūros institucijų. Uh, nuomonės skiriasi ir Niderlandai negalėjo uh, tinkamai sureaguoti, laiku sureaguoti, nes tiesiog buvo dvi priežiūros institucijos abiejose šalyse, kurios vadovavosi savo pačių interesais. Jeigu būtų Europinė priežiūros institucija, tai reikėtų numatyti e, informacijos mainų, mainus kaip prievolė tarp nacionalinių e, priežiūros institucijų, o 20 ir 27 rekomendacijų, kurios liečia priežiūros institucijas, raginame užtikrinti didesnį skaidrumą. Na ir manome, kad tampresnis bendradarbiavimas ta, Niderlanduose tarp finansinės priežiūros institucijų ir finansinių nesistemos ombudsmeno taip pat turėtų būti pagerintas. Tas finansų ombudsmenas yra institucija, kurią galėtų uh, kreiptis piliečiai. Ir aš manau, kad priežiūros institucijų turimos priemonės, jų spektras turėtų būti išplėstas. Aš jau kalbėjau apie mūsų turimų priežiūros priemonių spektrą. Na ir apskritai manome, kad reikėtų gerinti priežiūrą kaip po tokį ir jos veikimą. Taip pat nepamirškime ir civilinės Niderlandų e, priežiūros institucijos atsakomybės. Ir atrodo, ta e, civilinė atsakomybė pagal prievalės kartais kliudo imtis priemonių. Ir aš manau, kad ta civilinė atsakomybė pas mus turėtų būti pritaikyta prie tų standartų, kur, kurie egzistuoja kitose ES valstybėse narėse. Ir ta atsakomybė, kurią turi priežiūros institucijos, neturėtų institucijoms, priežiūros institucijoms imtis veiksmų. Na ir manome, kad reikia nustatyti ir griežtesnės taisyklės saskaitybai tam, kad būtų visiškai aišku, kokie reikalami galioja e, verslo ataskaitai, ypač galvojant apie uh, rizikas išplaukiančias iš sandorių. Na ir tie du konkrečiai patikrinti atvejai. Parlamento uh, e, prašymų patikrinome du bankus, iSafe ir dar vieną. Na ir bandėme nustatyti, kokį vaidmenį suvaidino reglamentavimas Niderlanduose, turimi įstatymai, o taip pat kokį vaidmenį suvaidino konkrečios Niderlandų uh, valdžios institucijos. Tai mm, buvo toks kiemos užduotis. Na ir mes susitelkėme į Niderlandų finansų ministro, Niderlandų parlamento ir Niderlandų priežaros institucijos vaidmenį, o nebūtinai kiekvien kasdieninę ABM Ampro banko bylą. Na ir aš dabar kalbu apie 2007 metų rugsėjo mėnesį įvykusi Fortis perimimą. Na ir konstatavome štai ką. Niderlandų finansų ministras turi pareikšti, kad jis nepriekaištauja perimui ir šiuo atveju jis turėtų konsultuotis su centriniu banku dėl mikro priežiūros, o taip pat finansinės sistemos uh, stabilumo, tai yra kokį poveikį tas perimas turėtų finansinio sistemos stabilumui Niderlandas. Ir konstatavome, kad mūsų finansų ministras visiškai pasikliavo Niderlandų centrinio banko suteikta konsultacija. Nuo galvojant apie poveikį finansinės sistemos stabilumui, tai tą poveikio vertinimą jis paliko centrinio banko nuožiūrai ir tai prieštarauja mūsų galiojančiams taisyklėms. Taigi konstatuojame, kad mūsų finansų ministras nuo pat pradžių tiesiog ketino pareikšti, kad e, tas perėjimas yra nepriekaištingas ir neturės neigiamų pasiekmių. Ir e, jis čia vadovavosi praticinę praktiką. Na, pagal mūsų turimą teisinį pagrindą, remintis juo, finansų ministras atsisakė pasinaudoti savo turimą ma, politinę veiksmų laisvę ir pasiūlyti kitų priemonių. Taigi neteigiame, kad ministras būtų turėjęs padaryti šį ar tą, Bet mes tiesiog konstatuojame, kad jis turėjo galimybę imtis kitų priemonių, pasirinkti kitokią poziciją tuo pagrindu, kurį jis turėjo. Kitas atvejis tai yra iSafe banko atvejis. Na ir e, konstatuojame, kad problemą sukėlė Landsbanki bankas. O taip pat kilo problemų ir dar Islandijos priežiūros institucijos. E, viename klausime išklausėme Niderlandų priežiūros institucijos atstovo ir jis pasakė, kad jo manimu, jo įspūdžiu Niderlandų priežiūros institucijoms Islandijos priežiūros institucijos melavo ir sąmoningai teikė klaidingą informaciją. Ir tai, aišku, yra sudėtinga situacija, kai nesusitarė dvi finansinių rinkų priežiūros institucijos. Taip pat konstatavome, kad e, Niderlandų centrinis bankas apskritai neturėjo galimybės duoti perspėjimų. Ir tuo, tuo konkrečiu atveju tai buvo didelė problema. Kita vertus, konstatavome, kad Niderlandų centrinis bankas nepasinaudojo tą politinę veiksmų laisvę ir politinėmis turimomis priemonės paprieštarauti e, tam perimumui. Bent jau centrinis Niderlandų bankas būtų galėjęs suformuluoti e, reikalamus Landsbankį dėl iSafe produktų. Ir tai nebuvo padaryta, bent jau nepakankamai. Ir manau, kad pagal nacionalinius Niderlandų įstatymus Niderlandų centrinis bankas galėjo duoti nurodymus Landsbenki dėl to, kaip elgtis su indėliais. Tai yra gyventojų indėlis. Taigi viskas galėjo vykti kitaip. Jeigu būtų pasitvirtinus priemonė, jeigu centrinis Niderlandų bankas būtų pasielgęs kitaip, tai galbūt uh, Landsbenkė atžvilgių niek, būtume pasiekę kai ko kito. Šimtų procentų niekada, niekada nieko negaliu pasakyti, šok, iš aukštai po pietų, bet kaip ten bebūtų. O antroje mūsų bandato dalyje kalbėsime apie krizės įveikimo priemonės. Niderlandų vyriausybė e, suteikė teikia milijardinę paramą Niderlandų finansinėms institucijoms. Na, mes įvertinsime Niderlandų parlamento vaidmenį. Na ir šiuo metu parlamente pateiktas pasiūlymas ir kitą savaitę vyks balsamai dėl to, ar tas e, tyrimas bus įveiktas ir tai bus platesnio pobūdžio tyrimas nei kad likščiol. Onket arba tyrimo procedūra suteikia daugiau galimybių, negu kad turėjome likščiol atlikdami tyrimą. Na ir esame numatę įvertinti šešias priemonės, kurias taikė Niderlandų valdžios institucija. Tai yra pirmiausia ABR Ambro nacionalizavimas Antras kapitalo suteikimas ING, Egon ir SNS Real bankams. Trečia. Niderlandų e, valdžios institucijos e, teikia e, garantijas, man rodos, tai buvo 200 milijardų garantijos bankams, kuriais bank, kuriamis bankai būtų galėję pasinaudoti reikalui esant. Na ir pasižiūrėkime, kaip veikia indėlio apsaugos sistema. Tai yra tų sumų padidimas nuo 50 tūkstančių iki 100 tūkstančių eurų, tai yra, kurios būtų buvo garantuotos. Ir toliau. Na ir Niderlandų bankams, indėlinkams išmokėdavo iki 100 tūkstančių eurų sumas. Ir dėl to Niderlandų vyriausybė te, bei teko pakelti 1,3 milijardų eurų naštą. Na, mes e, nenorime tos iki dar patirti ir apie tai reikės e, kalbėti su Islandais. Toliau, parama ING bankui. E, Niderlandų vyriausybė buvo numačiusi uh, paramos uh, sistemą netokioms stiprioms hipotekoms ir mes esame numatę, kad vyriausybė prisims 50 procentų rizikos už tuos kreditus, hipotekinius kreditus ir prisims garantijas. Taigi mes įvertinsime tas šešias priemonės per man, mūsų antrąjį mandatą ar antrąjį mandato dalį. Štai tiek, ponė pirmininkė, ačiū. Much, David, Ačiū, ponė David, už jūsų puikų pasisakymą. Tikrai buvo labai įdomu ir naudinga mums išgirsti poziciją iš nacionalinio parlamento specialaus tyrimo komiteto, ypač atsižvelgiant į mūsų neseniai plenarnėje sesijoje patvirtintą pranešimą ir turint omenyje, kad vyksta dialogas su nacionaliniais parlamentais. Dabar um, parlamentarai turi galimybę užduoti klausimus ar išsakyti komentarus. Aš siūlyčiau, kad būtų keli e, klausimų atsakymų e, raundai, po tris klausimus ir atsakymus. Pane Beres. Ačiū pirmininkė. E, gerbiamas prelegentė, dėkoju už tai, kad pristatėte savo darbą mūsų komitete. Buvau pranešėja kolegų vardu rengiau mm, ataskaitą, pranešimą, kurį tvirtinome didelę daugumą plenarnėje sesijoje ir iš tikrųjų tai, ką jūs siūlote ir tai yra tas pats darbas, prie kurio ir mes prisidedame, tai yra būtent įvertinimo sistema įvairiose valstybėse narėse, kaip ji gali pakeisti situaciją kaip galima tą situaciją įtakoti ir aš labai tikiuosi, kad turėsime galimybę mm, pristatyti pranešimo išvadas ir jums ir mūsų mandatas, turiu pasakyti, buvo daug platesnis nei jūsų. Mūsų tyrimo tikslas buvo panalizuoti finansinius, ekonominius ir socialinius krizės aspektus. Taigi mūsų dėmesio centre buvo daug platesnis klausimų ratas, ne vien tik tai finansiniai krizės aspektai, tai yra ir kiti krizės padariniai. Kalbant apie krizės ištakas, priežastis, jūs sakėte, kad lemiami veiksniai buvo e, tie, kurie sie, išplaukė iš JAF būsto rinkos. Uh, Tačiau jeigu tik tai taip analizuojame situaciją, tai rizika yra, kad, na, galbūt jeigu rytoj viskas mm, kitaip pasisuks, pavyzdžiui, krizė kitu, kitaip išsirutulios, nebus pakankamai plačiai apriepta visa galima rizika. Ir todėl aš manau, kad reikėtų padiskutuoti tuos klausimus. Nes manau, kad, aišku, Amerikos būsto e, rinka buvo mm, susijusi su, aišku, gan privilegijuota augimo situacija Amerikoje, bet taip pat ir daugelį Europos valstybių, būtent kadangi buvo pasiremta tokio augimo modeliu, kuris išplaukė iš vartojimo kreditavimo sistemos, kuomet pridėtinė vertė kuriama kapitalo ir darbo. Aš manau, kad kri, būsto paskolų krizė ja, kilo dėl to, kad buvo mūsų toks vartojimo modelis, todėl kad atlyginimai buvo tokie, kad buvo skatinamas vartojimo augimas ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad mes būtent neapsiribosime vien tik tai tokiais dalykais, kaip kad labai ribotomis krizės ištakomis susėtinomis tik tai su JAV būsto paskolų e, krizė. Manau, kad reikia matyti daug platesnį klausimų ratą. Dabar jūs taip pat kalbėjote apie e, valdymo iššūkius. Ir valstybė valstybėse narėse ir bendrai netgi europinių lygmenių sunku yra dar įvertinti ir pasakyti, kiek reikia pakeisti valdyseną, ar tai būtų finansinių įstaigų valdymas, ar tai būtų bendrai visų uh, ūkio subjektų valdymas. Jūs minėjote, pavyzdžiui, direktorių premijų klausimą darbuotojų situacija taip pat čia būtų aktuolus klausimas. Tai būtų, pavyzdžiui, bendrai atlyginimų klausimas, taip pat ir, pavyzdžiui, administracinėse valdybose situacija, kuri gal, galbūt galėtų irgi kurti tam tikrą riziką. Ar jūs pastebėt kažkokios tai geros praktikos ar blogos praktikos sėtinos su pensijų fondais? kitose diskusijose, kuriuose mes irgi dalyvaujame, e, Niderlandai dažnai yra rodomi kaip e, gerosios praktikos pavyzdys kadangi prisijungimas prie fondų yra privalomas ir yra strateginiai investavimo tikslai aiškiai apibriežti. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad jūs plačiau papasakotumėte apie tai. Dar vienas dalykas, kas irgi yra labai specifiška Niderlanduose, tai yra priežiūros modelis. Um, krizės um, momentų rengiant Delerozier pranešimą ir taip toliau, dažnai Niderlandų pavyzdys buvo cituojamas kaip Twin Peaks, kaip uh, pavyzdinis modelis. Būtent tas Twin Peaks modelis mums kelia daug įvairių klausimų, taigi parašyčiau jūsų plačiau apie tai papasakoti. Trečias dalykas, jūs ne, nekalbėjote apie kreditų reitingavimo agentūrų uh, ir jų vaidmens. Mes uh, savo pranešime kalbame apie alternatyvius finansavimo modelius ir ta, tų agentūrų vaidmenį, m, ypač kai na, kalba apie viešai sektorių. Ir dar vienas dalykas, Dėl apskaitininkų klausimo, dėl apskaitininkų įvardymo, jūs nekalbėjote apie a, tas normas a, dėl to, ką yra ECB pasakęs to klausimu, dėl, dėl standartų apskaitos, kurie turi būti taikomi ir visos tos kritikos sėkmės su šio klausimu. Ir dar vienas dalykas, dėl 2007 metų direktyvos, dėl perėmimų a, finansų rinkoje. A, įmonių perėmimu. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kodėl ši direktyva dar neperkelta Niderlanduose? Kaip jūs, kad uh, užsiminėte apie tai, nors uh, iš tikrųjų uh, Tad tie klausimai galbūt čia ir, ir kitais atvejais galėtų būti keliami, bet būtent tai man dabar labai rūpi. Ačiū. Ačiū poniai Beres. Dabar Tomas Man ir po to Ole Šmit. Čia pagal tai, kokią tvarką gavome jūsų prašymus žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Davidai, jūs minėjote, kad galbūt pernelik išsiplėtėte, tai čia tik pagirsiu jūs. Daug parlamente yra renginių ir kyla po to klausimas, kam ten, dėl kokios, kokia buvo prasmė. Taigi tikrai iš jūsų sužinau daug gerų įdomių dalykų. Jūs nurodėte, kad parlamento nariai turi tik ribotas galimybės. Tikiuosi, kad tai pasikeis tiek pasis Niderlanduose, tiek ir kitose parlamento veiklos rytise. Na ir manau, kad, kad jeigu susiklosto krizės situacija, tai turi būti suteikta galimybė impulsui. Daug yra norinčių, kad nebūtų kontrolės. Ir jums, jūs teisingai konstatavote, kad tikrai reikia imti žingsnių. žingsnių. Na, ne tik pas jūs Niderlanduose, bet ir kitur ES buvo imtasi žingsnių vėlai, bet ne per vėlai. Ir aš manau, kad turime suteikti patys savo galimybę įtakoti ateities įvykius, nes mes kaip liaudės atstovai turime turėti galimybę pasakyti, kad norime daugiau kontrolės ir norime daugiau skaidrumo. Dabar konkrečiai dėl priežiūros institucijų. Na, e, nuolat teigiama, kad e, čia yra tie žmonės, kurie tarsi gauna daug pinigų, kad atliktų e, priežiūrą, bet jos netlieka. Aš lankiausi Frankfurte ir su jais bendravau ir tiesą sakant, dalinai jie gaudavo ribota arba klaidinga informacija, nežiūrint e, jų pastangų gauti teisingą informaciją. Aš manau, kad dabar reikia tai keisti. Likščiol bankai turėjo savo reguliacijos sistemą ir bankais galėsime pasikliauti tik tais tuomet, jeigu jų pačių interesui Um, vykdytume griežtesnę kontrolę. Ir aš manau, kad jūs savo tyrimę tai irgi konstatavote. Ar manote, kad uh, šis siekis sugriežtinti priežiūrą yra laikinas fenomenas ir po to, kai krize bus įveikta, bus sugrįžta link ankstesnės praktikos? Arba galbūt iš tikrųjų reikėtų išplėsti tų priežaros institucijų kompetencijas. Dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad uh, turite galimybę uh, E, tiesiogiai transliuoti savo posėdžius komitete. Taigi gal buvo tai geriausių transliacijos laikų, ar po to buvo tarsi nufilmuota medžiaga ir po to transliuojama ir mažesnių um, televizijos tačių, nes. Uh, Tiesą sakant, viskas, ką, kas pas mus vyksta, yra transliuojama internetu. Kažkas, jeigu nori, gali susipažinti, tačiau norėtųsi, kad turėtume galimybę plačiau supažinti su visuomenė visuomenę, nes krizės akivaizdoje, kaip tai svarbu, suvokime dar geriau, dar. Um, patirtis iš Vokietijos, bankų mokestis. Kaip tik šiuo metu Berlyne bus priimas sprendimas dėl bankų mokesčio. E, tai yra bankai mokėtų mokestį solidarumo fondą. Taigi norėčiau paklausti, Ar turime savo patirtimi, matote šansų, kad toks mokestis bus įvestas Niderlanduose? Nes mums buvo pasakyta, jeigu mes įvesime banko mokestį Vokietijoje, tačiau kitos šalis ES to nedarys, tai bus neįgiamas sprendimas mūsų bankams. Taigi aš noriu paklausti, ar čia yra kažkokia galimybė, kad bus vienybė ES, toliau jūsų ombudsmeno sistema. Na, kiek aš žinau, e, tai yra ombudsmeno sistema, kurią gali pasinaudoti piliečiai, be kitako ir finansavimo atvejais. Taigi norėčiau paklausti, ar tai yra kažkokia centrinė institucija, arba galbūt yra kažkokia kažkokie regioniniai filialai ir kaip čia piliečiai galėtų prisidėti. Ir paskutinis, galbūt sudėtingiausias klausimas. Jūs sakėte, kad reikia reglamentavimo reguliavimo pasaulio lygių. Na ir ar čia manote, kad čia reikia bendrų veiksmų ir ar duodate mums apskritai šansą, net jeigu europiečiai iš tikrųjų renktų tinkamą kontrolės sistemą, prie kurios prisidėtų ir bankai, nes daug kas to nori, nes yra keletas bjaurių bankų, keletas ir puikiai dirbančių bankų. Taigi, kokie yra šansai, kad Obamos šiame pasaulyje mažesnėse šalyse, mažesnėse šalyse prisidės? Nes, kad nesitiktų taip, kad jeigu Europoje toliau ateityje nebebus įmanoma elgtis netinkamai dėl griežtesnės priežiūros sistemos, tai kažkur bankai ar um, aukštos rizikos fondai išvyks kažkur kitur, pavyzdžiui, kai mano salas. Taigi, ar manote, kad yra galimybės nusipelnyti, pasiekti, kad aukštos rizikos fondai būtų patikimesnė negu anksčiau? Dėkoju ir dabar pana Šmitas. Ačiū pirmininkė. Pone Devit, jums užduota labai daug klausimų, tikiuosi, kad jūsų gera atmintis arba kas nors jums konspektuoja juos. Aš esu iš Švedijos, turiu du klausimus. Mane kiek nustebino toks dalykas, mes esame vieni iš tų, kur neseniai prisijungėme, kad tai, kad Europos steigėjai, Europos bendradarbiavimo, kurie iš tikrųjų nesugebėjo vykdyti savo pareigos, kai, kai kilo krizė, visi iš Beneliukso valstybių pasielgė taip nacionalistiškai, kaip taip galėjo atsitikti. Aš esu įpratęs prie e, bendradarbiavimo e, tarp šiaurės šalių ir mes dažnai esame įpratę spręsti <laughs> klausimus be ES irgi. Tai iš tikrųjų labai nustebino tokie dalykai. Man atrodo, ES e, nereikėtų būti nacionalistais, net ir kai eina kalba apie pinigus. Dabar kitas dalykas dėl ICE SAFE Aš sakiau, kad aš esu iš šiaurės šalių, taigi um, mano širdis yra su Islandų žmonėmis ir, ir iš tikrųjų ne ICE Safe žlugo, tai Islandija žlugo ir vis dar yra žlugusi. Taigi, kai skaitome čia santrauką, gerai, kad jūs prisima tam tikrą atsakomybę už Niderlandus. Uh, Nes iš tikrųjų tokių dalykų nematėme diskusijose, bent jau tiek, kiek aš skaičiau. Turime daugiau kolegų iš, iš Didžiosios Britanijos, pavyzdžiui. Tai yra šalis, kur 320 e, tūkstančių nukentėjo. Tai praktiškai e, visas mano gimtas miestas. Aš tikiuosi, kad jie sugebės atsitiesti. Taigi aš manau, kad tos sąlygos, kurias dabar jūs primetate piliečiams, nustatėte piliečiams, kurie vis dar gyvena toje mažytėje salelėje ir bando, bando išgyventi ten. Iš tikrųjų, aps, sukuria labai sunku gyvenimą jiems. Daug kas iš jų tikriausiai išvyks ar į Didžiąją Britaniją, ar į Niderlandus, ar netgi dar kažkur kitur ir taip su Islandija susiturs su dar didesnėmis problemomis. Aš vietoj to tikėčiausi labiau iš jūsų, kad tos sąlygos būtų švelninamos. Girdėjau tam tikrų gandų, jog politikai Niderlanduose uh, kelia e, tam tikras sąlygas dėl Islandijos narystės ES. Pavyzdžiui, jeigu ICE safe klausimas nebus išspręstas, jūs nesutiksite, e, kad Islandija stotų ES, jeigu to pageidautų. Aš tikiuosi, kad jūs paneiksite tokius gandus. Tokie būtų mano klausimai. Thank you, colleagues, your... Ačiū kolegos už jūsų įdomius komentarus ir klausimus. Dabar, pana David, žodis jums. Labai laukiame jūsų atsakymų. Mevrouw de voorzitter, um, hartelijk dank. Um, ook diegenen uh, die tot nu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti eh, parlamentarams, kurie man uždavė klausimų, eh, klausimų, kurie yra labai svarbus, labai aktualūs. Dabar Dabar dėl ponios Berės klausimų. Aš sakiau, kad pagrindinė krizės priežastis yra JAV. Aišku, kad visa tai sėtina su ekonomikos globalizacija, taip pat ir kreditų srityje. Mm, jūs puikiai žinote JAV būsto paskolų rinkos situaciją ir taip, kai, tai, kaip neatsakingai buvo elgiamasi piliečiams teikiant paskolas, net ir tais atvejais, kuomet aiškiai buvo matoma, kad jie neturės pakankamai pinigų susimokėti savo ipotekinės paskolas. Ir uh, Taip pat ir Lehman Brothers žlugimas buvo viena iš tos krizės priežasčių. Mes Niderlanduose, aišku, negalime kažko tai siūlyti amerikiečiams, ką jie turėtų daryti. Patys amerikiečiai, aišku, turi nuspręsti, ką jiems reikia daryti. Toliau Jūs kalbėjote apie valdymą, taip pat ir darbuotojų dalyvavimą tuose procesuose, bendrai atlyginimų klausimą. Iš tikrųjų, tai yra tokia gyja, kuri driekiasi per visus čia keliamus klausimus. Savo tyrimę mes nenorėjome analizuoti kitų klausimų, kaip kad e, būtent finansai, nes mūsų mandatas buvo išanalizuoti finansų sritį. Mes nenorėjome liesti uh, tokių dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, padariniai Niderlandų ekonomikai ar socialiniam sektoriui. Tiesiog mūsų mandatas buvo toks. Mes be abejo skaitėme jūsų pranešimą ir matėme akivaizdžiai, jog jūsų tyrimo klausimų spektras buvo daug platesnis. Mes analizavome tik tai padarinius finansų sektoriui. Kodėl? Todėl, kad tai buvo tik tai nedidelis Niderlandų parlamento tyrimo komitetas, kuriame buvo atstovaujama aštuonioms e, politinėms partijoms. Ir aišku, kad e, diskusijos buvo įdomios, nuomonės išsiskyrė, tačiau mūsų komitetas neturėjo kompetencijos ar mandato um, paliesti kitas, e, galbūt tyrimams aktualias sritis kadangi buvo kiti komitetai, kitos komisijos, kurios užsiemė kitais klausimais. Dabar dėl pensijų fondų. Nenorėjome per nelik didelio dėmesio atkreipti į pensijų fondus ir žmonės netaip daug kalba apie tai, tai nėra taip aktualu, tačiau uh, Būtent, e, kaip jūs teisingai pastebėjote, čia yra tam tikra rizika, kuri būtų sėtina su pensijų fondais, būtent dėl investavimo, dėl lėšų padėjimo kažkur ir aišku, kuomet e, nuvertėjo tos investicijos, aišku, kilo didžiulė rizika. Niderlandų centrinis bankas pasiūlė, kad kai kurie pensijų fondai privalėtų imtis tikrai drakoniškų priemonių, netgi kai kuriais atvejais apriboti tam tikrų paslaugų teikimą būtent dėl, to, dėl, dėl atitinkamų garantijų proporcijų parlamente. Niderlanduose turėjo būti pateikta priemonė to klausimu, galų galiai buvo atmesta, tačiau buvo bandoma pensijų fondams priversti, privaloma tvarka primesti tam tikras priemonės, kurias jie privalėtų taikyti. Ar tai reiškia, kad jūs galite priversti e, pensijų fondą laikytis tam tikros ilgalaikės investicijų strategijos? Ar galite priversti pensijų fondą laikytis tam tikros ilgalaikės pensijų e, investicijų strategijos? Zoals gezegd, we hebben, we hebben niet gekeken naar Iš tikrųjų, mes, kaip aš tik jums ir pasakiau, į pensijų fondų klausimą per nelik nesileidome. Būtent mes tik tai pensijų fondus vertinom tik tai tiek, kiek jie su finansų krizėje buvo susiję. Buvo pastraipą tuo klausimu, tačiau iš tikrųjų tai jau buvo už mūsų mandato ribų ir aš apgailestauju, aišku, asmeniškai aš apgailestauju, kad neturėjom galimybės išsamei išanalizuoti pensijų fondų, fondų klausimą. Toliau, e, gerbiamą parlamentarį, jūs kalbėjote apie Twin Peaks e, modelį. Čia eina kalba apie e, kompetencijų atskirimą tarp e, rinkos e, priežos valdžios institucijos ir, Europo, ir, ir Niderlandų centrinio banko, būtent pasiremiant Twin Peaks modeliu. Ehm, svarbu, aišku, galvoti ne vien tik tai apie tokio modelio veikimo efektyvumą, bet ir tai, ar jis priimtinas yra. Niderlandų parlamentas paremė tokius pasiūlymus. Kaip žinote, Niderlandai jau savaitę turi naują vyriausybę ir aišku, kad e, naujoje vyriausybėje šį klausimas bus dėrybų objektas. Dėl kredito reitingavimo agentūrų. Mes konstatavome, kad kreditų reitingavimo agentūros nėra prižiūrimos, nėra kontroliuojamos. Ir mes tai labai kritikavome, kadangi jų funkcija yra dviejopa. Viena vertus, jos patarė įmonėms, įstaigoms ir kita vertus, jos vertina tas pačias įstaigas. Mūsų manimų taip yra netinkama mes um, atvirai sakau, neturėjome galimybės um, priimti kažkokių tai konkrečių sprendimų, kad iš esmės būtų pakeista ta sistema, tačiau um, mes turime sprendimų dėl uh, tarpuskaitos. Dėl clearinghouse Mes, aišku, atsižvelgėme į tas išvadas, kurias matome ir jūsų komiteto e, dokumentuose, tačiau neturėjome galimybės priimti konkrečių sprendimų. Dabar dėl apskaitos taisyklių, e, dėl apskaitos standartų, normų, čia viskas veikia procikliškai. Ir aš manau, kad panaši situacija yra ir kitose valstybėse mes pasiūlėme padidinti nuosavo kapitalo proporciją. Tai vienas būtų toks papildomas reikalavimas. Taip pat mes galvojame, kad reikia dirbti ne vien tik procikliškai, bet ir anticikliškai. Reikia galvoti ne tik tai apie gerus metus, bet ir apie sunkmetį Dabar kalbant apie mm, rizikos ribojimo principus, kalbant apie rinkos vertinimą, čia labai svarbus skaidrumo principas. Dabar dėl Anton Veneta direktyvos. Kaip jūs ir priminėte, kol kas ji dar nėra perkelta į nacionalinę teisę, taip yra įstatymo pasiūlymas, tačiau čia tikrai nieko negaliu padaryti tuo klausimu. Taip yra įstatymo pasiūlymas Niderlanduose, tačiau kol kas mm, procesas yra užšaldytas, kadangi keitėsi vyriausybė ir taip toliau. Tačiau dabar, kai turime naują vyriausybę jau patvirtintą, manau, kad viskas pajudės. Mes taip pat konstatavome, kad Anton Beneta direktyvos tikslas buvo būtent pašalti subjektivumo aspektus ir mums tai yra labai svarbu. Mes galvojame, kad ekonominio stabilumo analizė yra ypatingai svarbi Niderlandų valdžiai. Mūsų manimų, Niderlandų valdžios institucijos turėtų turėti galimybę įvertinti, kiek įmonės perėmimas ar susijungimas gali turėti įtakos ekonomikos stabilumui. Atsiprašau, ponui man atsakysiu, e, negalėjau žiūrėti jūsų pavardės. Toezichthouder, laat ik, mij daar, laat ik daarmee beginnen. Um, U zegt het verwijt wordt gemaakt aan toezichthouders dat. E, dėl prižiūrėtojų sakote, kad priežiūros tarnybas kritikuoja už tai, kad jos e, tarsi nieko neveikia. Bet mes pastebėjome, kad priežiūros institucijos taip nepakankamai, iš tikrųjų nepakankamai veikia ir tai atsispindi mūsų pranešime, mūsų ataskaitoje. Galima sakyti, kad krizė išryškino, jog keičiasi tai, kad keičiasi priežios tarnybų vaidmuo. Anksčiau priežios tarnybos paprasčiausiai e, inspektuodavo bankus, jas labai pagarbiai būdavo žiūrima, o dabartė situacija pakeitė priežiūrą. Priemonės e, vis tik tai, o priež, priemonės, kurias turi priežios tarnybos, nebuvo atitinkamai pakoreguotos. Praeitie, jeigu prižiūrėtojas griežtai pakalbėdavo su bankais, tai bankas kažką darytų, kad, darydavo, kad pakeistų padėtį, bet dabar taip nebėra. Ir prižiūrėtojams reikia naujų priemonių, bet jos turi būti, jie taip pat turi būti skaidresni savo e, veikloje, turi aiškiau veikti ir taip pat imtis būtinų priemonių. Jie turi veikti. Mes šiuo aspektu galime išreikšti kritiką priežiūros tarnyboms. Pačios priežiūros tarnybos ir finansų ministerija dirba ties šiuo klausimu. Finansų ministerija yra parengusi visą eilę priemonių, kurias turėtų primti domen priežiūros tarnybos, kad sustiprintų savo padėtį. Mes e, pasižiūrėjome į tai, kaip galima sustiprinti priežiūrą. E, priežiūros tarnybos Niderlandų bankas kalba apie tai, kad reikia pakeisti pačią kultūrą, kad būtų efektyviau veikti. Toliau transliavimas. Daug e, viešų svarstymų buvo tiesiogiai transliuojami realiu laiku. Buvo galima stebėti diskusijas per Niderlandų televiziją, taip pat klausytis per radiją. Buvo taip pat plačiai nušviečiama mūsų veikla per įvairias žinių laidas. Uh, žmonės kasdien galėjo sekti, kaip vyksta diskusijos. Dėl bankų mokesčio ar rinkliavos. Galiu pasakyti, kad šis klausimas buvo sudėtingas mūsų komitetui. Kai rengėme savo ataskaitą, e, paaiškėjo, kad Niderlandų finansų ministras jau pasisakė už bankų rinkliavą ar bankų mokestį, kaip jis kad jį pavadino. Tačiau būdas, kaip tą padaryti, skirtingas buvo negu kad anksčiau manoma. Finansų ministras kėlė klausimą, ar reikia krizinio fondo ar atskiro bankų mokesčių. Kol kas galutinio sprendimo nėra. Mūsų komitetas sako, kad jeigu būtų pradėtas imti bankų mokestis ir taikoma bankų rinkliava, reikia sieti tokį mokestį ir rinkliavą su tam tikromis sąlygomis. Pavyzdžiui, vienodi reikalavimai visiems, reikia uh, taip pat atsižvelgti į konkurencinę padėtį, reikia žiūrėti, kad bankai nenukentėtų kai kurie. Ir reikia taip pat galvoti apie kitas priemonės Reikia, kad teisėkuros atstovai pasiūlytų kai kurias priemonės. Taigi, kai kol kas mes dar galutinio sprendimo nepriėmėme, bet manome, kad reikia taikyti atitinkamas sąlygas, jeigu būtų įvestas toks bankų mokestis ar rinkliava. Kitas klausimas buvo pateiktas dėl ombudsmeno finansinių, parei, finansinių paslaugų ombudsmenas. Mes turime jau ombudsmeną, jisai turi komandą, bet e, buvo išsakyta minčių, kad galbūt reikia e, darbuotojų komandą išplėsti. E, ombudsmenas vaidino labai svarbu vaidmenį deksiją atveju. Dabar žmonės, e, kurie nusipirko polisus neteisingomis sąlygomis, bilinėjasi dėl to teisme. Ir Dėl slaptumo dalykų susidūrėme su pačiais, tomis pačiomis problemomis, kaip kad susidūrėme ir mes, nes bankai privalo išlaikyti slaptumą priežios tarnybos ir ombudsmenas. Dėl to mes sakome, kad ombudsmenas turėtų tapti, e, ar jo institucija turėtų tapti vieša institucija, kad būtų taikomi tokie pat slaptumo reikalavimai kaip uh, bankui ar finansinėms institucijoms. Nes dabar ombudsmenas negali gauti visos norimos informacijos dėl to, kad egzistuoja suvaržymai dėl slaptumo. Buvo pateiktas klausimas dėl pasaulinio masto reglamentavimo. Kadangi krizė yra pasaulinė, mūsų nuomonė būtų neblogai bent jau pabandyti rasti pasaulinį problemos sprendimą. Mes nustatėme, kad e, didysis dvidešimtukas, dvidešimtuko šalis, taip pat ir Bazelio bankų priežiūros komitetas jau kurį laiką bando spręsti tam tikras problemas. Aš sutinku su jumis E, sprendimų prieimimo procesas yra išties labai ilgas. Tai reiškia, kad jeigu kas nors užtrunka per nelik ilgai, Niderlandai turėtų turėti galimybę spręsti problemas patys nacionalinėme kontekste. Pavyzdžiui, ataskaitoje labai konkrečiai kalbame apie kapitalo reikalavimus. Tai yra mintis, kuri plačiai aptariama visame pasaulyje. Mūsų nuomonė kapitalo reikalavimai yra pernelyg žemi ir mūsų pasiūlymai turėtų būti padidinti gana stipriai Ir po dviejų ir trijų mėnesių po mūsų pasiūlymo e, Bazelio komitetas e, pasiūlė tam tikrus dalykus, jūs tikriausiai matėte juos, tai yra e, Bazelio trys pasiūlymai, kalbama apie procento padidinimą iki devinių nuosavam kapitalui. Ir Taigi vis tik mūsų nuomonė yra tokia, kad jeigu neveikiama pasauliniu matu penelyg greitai, tai reikia imtis patiems priemonių. E, atsakysiu dabar ponui Šmit iš Švedijos. Jūs sakėte, kad reikia galvoti apie nacionalinį ir europinį kontekstą ir prieš priešą. Prieš. Tai įdomu, mes prisimename dešimtojo dešimtmečio finansų sistemos krizę Švedijoje. Tuomet Švedija viena sugebėjo išbristi iš tos krizės, primdama atitinkamas priemonės. Tai nereiškia, kad mes e, galvojame, jog visuomet reikia ieškoti sprendimo tik nacionalinėme kontekste. Aš esu tikras, kad jūs sutiks, e, sutiksite su manimi, jeigu pasakysiu, kad dešimtajame dešimtmetyje Švedijos finansų krize buvo visiškai kitokia negu kad dabar, negu kad dabartinė pasaulinė krize. Ypač atsižvelgiant į tai, kad hipotekos paskolos sukėlė labai neigiamų pasiekmių visai pasauliniai ekonomikai dešimtajame dešimtmetyje. E, buvo siekiama labiau padalyti riziką. Bet jeigu Niderlandams iškyla problema, taip ieškoma nacionalinio sprendimo. O jeigu mes matome, kad dalykai yra susijęs su platesniu pasauliniu kontekstu. Jeigu nuo tam tikrų veiksnių kenčia pasaulinė prekyba, tai tada reikia aišku ir platesnio masto sprendimų. Aš grįžtu prie to, ką, ką tik sakiau kolegai ponui man. O kitas klausimas buvo dėl iSafe. Tai yra sudėtingas klausimas. Niderlandų vyriausybė ėmėsi veiksmų, kurie buvo skirti padėti indėlininkams. Indėlių garantijų sistemoje buvo padidinta suma iki 200 tūkstančių eurų iš karto. Garantuojama suma. Ir tai reiškia, kad atsirado pretenziją, e, kurią sudaro 1,3 milijardo eurų ir Niderlandų vyriausybė e, to reikalauja iš Islandijos. Bet mes į tai pasižiūrėsime dar antroje savo tyrimo dalyje ir būtų penelyg anksti man pasakyti kažkokią galutinę išvadą dabar. Asmeniškai galiu pasakyti, kad klausimas yra nepaprastai jauturus, e, tęsiasi darybos. E, tarp Niderlandų ir Islandijos. Ir kyla klausimas, ar Niderlandų vyriausybė turi suteikti garantiją indėlininkams, e, sumokėti, gražinti visus indėlius ir paskui pareikalauti šios sumos iš Islandijos vyriausybės. Mes dar žiūrime į šį klausimą ir aš nenorėčiau pateikti Jums galutinio atsakymo. Reikia čia elgtis atsargiai o ne e, šokti neapgalvojus, nesulaukus rezultato. E, dar buvo vienas klausimas pateiktas dėl šios problemos siejimo su Islandijos narystė Europos Sąjungoje. Noriu pasakyti, kad šis klausimas yra labai politiškas ir tai yra nesusijęs su mūsų tyrimo komiteto kompetencija. Diskusijos E, dėl šio klausimo vyksta. Vyksta ir Niderlandai dalyvauja darybose, specializuotose komitetuose, finansų komitetas svarsto tai su finansų ministru. Ir vėlgi aš čia turiu atsargeltis ir nepasakyti per nelik daug. Bet kas žino, gal po metų, kai mes parengsime antrąją ataskaitos dalį, tai aš turėsiu jums ką daugiau pasakyti. Atrodo, atsakiau jūsų visus klausimus, pirmininkė. Dėkuoju už labai išsakymus atsakymus. Man atrodo, tikrai buvo ilgas ir išsamus klausimų ir atsakymų raundas. Taigi dabar tikriausiai bus mažiau pasisakančių. Ir dabar ponia Vortman Kul. Dėkuoju. būčiau beveik sakiusi kolega ir kadangi esi nacionalinio parlamento atstovas, tai čia nebūčiau suklydusi. Labai džiaugiamės tuo, kad atvykote pas mus tuo metu, kai turėtum tiesą sakant būti Niderlandų parlamento, nes dabar vyksta diskusijos dėl naujos valstybės pareiškimo. Uh, Na ir tai, kad jūs šiuo metu atvykote pas mus, į mūsų komitetą, tai rodo, jog dialogas su Europos parlamentu jums iš ties svarbus. Pirmiausia, pasidalinsiu keliomis bendro pobūdžio pastabomis. Na ir. Čia dabar sureaguosiu ir kolegijos Beres pasisakymą. Niderlanduose. Mm, buvo sumokėta didžiausia suma, paskaičiuojant kiekvienam gyventojui bankams išgelbėti. Didžiausia suma visoje Europos Sąjungoje. Na ir dabar šis Niderlandų parlamento komitetas turi įsigilinti į šį klausimą. Beje, Niderlandų parlamentas ir e, kitomis priemonėmis bandys iš, išanalizuoti finansinę krizę. Oli Schmidt uždavė labai plataus masto klausimą. Jūs esate komiteto pirmininkas, tačiau dabar jums suformulomi tokie klausimai, tarsi būtumėte vyriausybės vadovas ar parlamento pirmininkas. Na, šiaip jūs esate opozicijos atstovas ir sakyčiau, na, turint visokai, visoje, visus šiuos veiksnius, galvoje jūsų pozicija nėra patogi. Na, labai dėčiai sėkiau e, tai, ką darėte. Ir tyrimo metu daugiausia dėmesio skirti padėčiai Niderlanduose. Na ir rekomendacijos taip pat siejasi su Niderlandų teisės aktais, o taip pat ir su Niderlandų vyriausybės veikla. Na, bet e, tos e, kompetitingos institucijos paprastai dirba tarp valstybinių lygių net valstybinių lygių. Čia turiu galvoje bankų veiklą, bankų institucijų veiklą ir neretai jos veikia pasauliniu lygiu. Ir todėl jūs labai teisingai pasakėte, kad veiksmų reikia pasauliniu lygiu, be nacionalinių teisės aktų nepakaks. Taigi, nenuvertinkite tų žingsnių, kurie dabar žengiami europiniu lygiu rengiant teisės aktus. Na ir antrojoje jūsų tyrimo dalyje jūs taip pat daugiausia dėmesio skirti Niderlandų situacijai. Taigi galbūt vertėtų daugiau dėkti dėmesio europiniui matmeniui. Na, žinau, kad jūsų parlamentas yra tarsi alijanso narys. Ir mm, tarsi, kai buvo šiek tiek įveikta krizė, tai dabar matome, kad valstybės narės yra linkusios e, greitai pamiršti krizę, o europinių lygių formuluojami pasiūlymai nėra pakankamai ambicingi. Na, jūs sakėte, kad mums reikalinga griežtesnė bankų sektoriaus prizirė, minėjote Larusie. Na, um, Na ir tiesą sakant, parlamento dėka buvo suformuluotas griežtesnis teisės aktas. Jūs minėjote ir bankų kodeks. Ir, ir premijų kontroliavimą. Uh, E, taip pat e, ir kitos priemonės, krizai veikimo mechanizmas, taip pat pasiūlymai dėl banko mokesčių. Mes visus šios darbus norime paspartinti, o valstybės narys tarsi stabdo, trukdo. Mes pasisakome už europinius uh, sprendimus, indėlių garantijų sistemos, ISF atvejais. Kiekvienas šalis turi savas garantijų sistemas, tačiau mes norime europinės garantijų sistemas, europinių sprendimų tam, kad uh, Ehm, būtų išspręsta problema. Taip pat norime europinės makroekonominės priežiūros, egzistuoja jau e, teisės aktų paketas ir čia reikės dar įdėti pastangų, kad jis būtų patvirtintas. Norėčiau paklausti, ar turite ryšių su kitų parlamentų tyrimo komitetais tam, kad galėtumėte kartu suformuluoti savo reikalavimas, gal čia europinis požiūris būtų šties svertingas? Antra, jūs formuluojate rekomendacijas Niderlandų e, vyriausybei, bet galbūt reikėtų čia ir ambicingiau elgtis ir Niderlandų parlamente suformuluoti pasiūlymus ir europiniui lygmeniui, tarsi trūksta europinio užmojo, taigi, sakyčiau, čia netgi tam tikrą informacinį darbą galėtumėte atlikti. Dėkoju, ponė Vortman, kol ponas Mičelis. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad elektroniškai bus galima išplatinti tą informaciją, kurią mes čia gavome, tai būtų labai naudinga. Noriu padėkoti ponui Devit už labai įdomų pasisakymą. Pasistengsiu trumpai klausimus formuluoti. Jūs kalbėjote apie. TSR ir um, ponė Beres būtent um, irgi teiravosi dėl to, ar jūsų manimų nėra keista, kad dabar vėl tie patys yra kredito reitingavimo agentūros, vėlgi reitinguoja ir, ir ar yra masty, mąstyta apie tai, kad čia yra kažkokiu tai mm, kažkokio suinteresuotumo dalis. Iš tikrųjų dabar toms agentūroms leidžiama uh, reitinguoti ir valstybių situaciją, vyriausybių sprendimus, atsižvelgiant į jų ankstesnę praeitį, tai atrodo keista. Dabar dėl to, kad nuo kainų infliacijos pereinama prie turto infliacijos, Centrinio banko prezidentas ekonomikos reikalų komitete kalbėjo prieš keliarius metus apie turto infliacijos klausimą. Mano šalyje, jeigu nebūtų turto infliacijos problemos, tai tikriausiai Aš esu iš Airijos. Aš manau, kad iš tikrųjų susidurtumėm su labai rimtomis problemomis. Antras dalykas, ką aš noriu paklausti dėl finansinės sistemos, bankinės sistemos e, yra tai, kad buvo daug kas automatizuota dėl to, kas bus perkama, kas daroma. Pavyzdžiui, bankas, banko sistema automatiškai gali išsiųsti raštą klientui. Um, ir kai kuriais atvejais institucijos pirko uh, produktus, kurių net nesuprato, kas tai yra. Kai kuriais atvejais jie turėjo trigubą A netgi ženklinimą, nors tarp jų buvo ir uh, antrarūšių produktų. Taigi, noriu paklausti, aš nežinau, ar jūsų šalyje tas pats būtų pasakyta nesakytina, bet mano šalia tai taip yra. Iš tikrųjų, dabar mes kalbame ne apie didelį makro vaizdą, tas laikas jau praėjo, bet dabar eina kalba apie smulkų vidutinį verslą, būtent, iš tikrųjų tai yra mūsų ekonomikos stuburas ir daug didesnę naudą gautumėm iš jų. Taigi, kai eina kalba apie bankų valdytojus, kurie žinojo, kokio pobūdžio yra jų klientai, kokie yra jų ankstesni rezultatai, elgesys versle, aš nesuprantu, kaip, kaip čia taip yra. Iš tikrųjų, um, krizės ataskaitoje, uh, pareng, mano parengtoje yra ir parlamento paremtoje yra būtent tie dalykai dėl to, kad uh, buvo prisimta paskaičiuota rizika, nes visa, visas verslas yra toks, yra paskaičiuota rizika. Jeigu nesėjimi rizikos, negausi pelno. Ir um, aišku, uh, jeigu nebūtų jokios rizikos, tai bet kas galėtų išsimti verslu. Tačiau būtent kad, svarbu, kad rizika būtų paskaičiuota rizika. Tačiau, kuomet yra tik tai viskas daroma kompiuteriu, tai aišku, negali įvertinti verslo elgsenos tendencijų ir taip toliau. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs turėtumėt kokių, nu, kokios nuomonės būtent tuo klausimu. One more question from Madame Ford. Ir dar vienas e, klausimas, mane Ford. Pratęsiu, ką Gay Mitchell tik sakė. Tikrai viešasis sektorius neprašė iš privataus sektoriaus paskolinti pinigų ir tikrai e, viešajam sektoriui ne, nereikėtų kredito reitingavimo. E, tai būtų logiška. Noriu padėkoti už jūsų išsakytus komentarus dėl situacijos Niderlanduose. Aš tikrai labai prijaučiu tam ir ypač jūsų komentarams kad e, nacionalinių lygmenių buvo sprendimų prieimėjų, kurie turėjo e, tas juridinės galės, kurios būtų leidę jiems priimti kitokius sprendimus, tačiau dėl vienos ar kitos priežasties e, būtent tie asmenys nusprendė nepasinaudoti savo tais įgaliojimais. Ir aš manau, kad rinktinėje karalystėje mes turim panašių patyrimų. Tai būtų naudingas toks komentaras. Dabar du dalykai, ką noriu paklausti. Jūs kalbėjote apie atsakingesnius akcininkus. Uh, Tai yra irgi tai, ką mes pabrėžėme Junktinėje karalystėje. Taip pat jūs kalbate apie e, daug atsakingesnę apskaitą. Ar jūs galėtumėt plačiau pakalbėti apie tai, ką jūs galvojate, koks yra akcininkų vaidmuo ir kaip jūs priversite juos prisimti didesnį atsakomybę? Ir taip pat dėl apskaitos jūs pasakėte, kad m, mm, apskaitininkai turėtų aiškiai pateikti sudėliota rizika metinėse ataskaitose, kur yra kas. Ar jūs galvojate apie tai, pavyzdžiui, ar uh, įmonės valdyme, kurioje vietoje turėtų būti apskaitininkai, ar jie turi būti valdyboje, ar jie turėtų, ar galėtų dalyvauti valdybos posėdžiuose, galbūt jie turėtų kažkokios kaip auditoriams uh, suteiktos atsakomybės dalį prisijimti, kaip tai turėtų atrodyti. Atsiprašau dar, kadangi buvo pakomentuotas mano klausimas. Man atrodo, kad Mm, ką čia aišku privatos, privatus sektorius turi reguliuoti savo veiklą, tačiau mes turime prižiūrėti, kaip privatus sektorius reguliuoja visus tos klausimus. Dabar mes turime um, vieš, viešai sektorių, kuris viską reguliuoja, arba yra tai mišri kontrolė. Iš tikrųjų, mes matėme, kad anksčiau buvo interesų konfliktų ir mes turime išspręsti tos klausimus, nes iš tikrųjų dabar yra bandoma pasitikėti tai žmonėmis, kurie pasitikėjimą prarado praeitie. mevrouw de voorzitter. Uh, opnieuw hartelijk uh, dank. Pone pirmininkė, dar kartą labai dėkuoju. Pone Vortman Kol iškėlė įdomų klausimą. Ką jūs čia veikiate? Jūs turite Niderlanduose, taip jis sakė. Ir kas vis tik tai galėtų atsispirti pagundai ir neatvykti, neatvykti į Bruselį ir nepapasakoti apie tai, kas e, vyksta. Jau galėčiau jūsų pasisakymą trumpai susumuoti. Jūs mus kritikavote dėl to, kad nepakankamai dėmesio skiriame europietiškam aspektui, tam, kad būtų viskas aišku. Noriu pasakyti, kad iš tiesų mes pasižiūrėjome į tarptautinį ir nacionalinį, nacionalinį požiūrį ir jų prieš priešą. Apie tai kalbėjau anksčiau. Įtraukėme Bazelio e, dalykus, taip pat G20 sprendimus ir pasižymė tarptautinį kontekstą, bet kai žiūrime į priežiūrą, pasiremdami savo patirtimi, mūsų nuomonė, e, klausimai turi būti sprendžiami europiniu lygiu. E, reikia pasižiūrėti į Larozie siūlomą sistemą reikia, kad tarnyba priežiūros priimtų sprendimus, kurie būtų gyvendami. Bet nepamirškime, kad egzistuoja ir indėlių garantijų sistemos. Ir vienas iš jūsų sakė, kad sistemos yra dar labai skirtingos. Pasižiūrėkime į mūsų patirtį su iSafe. Mes manome, kad būtų geriau, jeigu egzistuotų viena europinė sistema kur būtų e, siejami iš anksto indėliai su rizika. Ir mes e, žiūrėjome į galimą bankų mokestį ir pamanėme, kad Europa gali suvaidinti čia savo vaidmenį. Mūsų finansų ministras e, pasakė, kad Niderlanduose bus toks bankų mokestis įvestas ir mes e, vis tik pripažįstame europinio lygmens svarbą, tačiau mūsų nuomonė padėtis yra tokia aktuali ir aš nuo to pradėjau, padėti, reikia viską daryti taip greitai, kad ir pagunda grįžti prie senos tvarkos yra tokia didelė, bent jau bankų pasaulyje, kad mes kaip nacionaliniai parlamentai turime imtis veiksmų. Jeigu nieko nedarysime, viskas vėl e, bus kaip buvę. Turime sukurti tam tikras iš anksnės sąlygas, kad būtų galima geriau prižiūrėti sistemą. Sistema reik reikalauja, kad prižiūrėtojai veiktų geriau. Jeigu mes žiūrėsime, kas vyksta Europoje ir visame pasaulyje, mes sakome, kad yra būtina, jog Niderlandų banko pirmininkas apie tai kalbėtų. Ir Mes sakome, kad reikia priimti kaip galima greičiau sprendimą, jeigu kiti sprendimai nebus priimti taip greitai, jeigu užtrunka per nelyg ilgai juos priimti. Ir aš manau, kad vėl gražinau pusiausvyrą, dar kartą padarydamas šią pastabą. Ką tik kalbėjau apie tai, kad viskas grįž prie senos tvarkos. Pirmininkė, aš dar vieną paprašyčiau, noriu išsakyti komentarą. Suprantu, ką jūs sakote, tačiau ką aš noriu pasakyti. Būtent, kad e, tą galima pasakyti apie Lerosie pranešimą, bet ir apie komisiją. Tai komisija pateikė ambicingus pasiūlymus, atspindžius tai, ką jūs norėtumėte matyti Europos mastu, parlamentas tai paremė, tačiau egzistuoja tendencija, kad nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės nesilaiko to paties principo. Mano klausimas buvo toks, ar jūs susisiekėte su kitais nacionaliniais parlamentais, nes jūs kaip nacionalinis parlamentas galite prisidėti prie europietiškų sprendimų, kurie siektų kur kas plačiau. Mes susisiekėme pastaraisiais metais tik su vienu komitetu, atlikdami tyrimą. Tai buvo Belgijos parlamentas. Buvo du tyrimo komitetai Belgijos parlamente ir mes kalbėjome su Belgijos vienu tyrimo komitetu, pasižiūrėjome įvairius klausimus, tačiau nieko nevyko, kadangi egzistuoja problemos dėl vyriausybės sudarimo Belgijoje. Niderlandų bankui išreiškus tokį norą, išklausėme, ką jisai turi pasiūlyti. Pasižiūrėjome į krizinės priemonės, bet būtų geriau atlikti tyrimą tarptautiniu mastu. O mes galime pasakyti, kad ryšiai su kitais parlamentais gali būti naudingi ir jeigu taip paaiškės, mes ir palaikysime, palaikysime tos kontaktus. Tačiau ir mes ne, neketiname visko išspręsti vieni patys, galime dėrėti su kitais, tačiau kol kas daug e, čia ko nepadarėme. Ir pasižiūrėjau dar į kitus jūsų išsakytas pastabas. Tuoj pasižiūrėsiu ką jūs dar siūlėte. Taip, kalbėjome apie Europą. Buvo pasakyta, kalbama apie indėlių garantijų sistemas. Man atrodo, kad aš jau atsakiau į tuos klausimus. Dabar dėl pono Mitchell pastebėjimo. Jūs kalbėjote apie kredito reitingo agentūras, jų poziciją. Jūs taip pat kalbėjote apie tam tikrus automatinius bankų veiksmus. Mes pasižiūrėjome į tai taip pat per savo tyrimą. Ir žiūrėdami į ISAVE atvejį, ir į e, DSP banką, pasižiūrėjome, kas vyksta, pažiūrėjome, kaip veikia automatinės sistemos internetinė bankininkystė ir nustatėme, kad e, labai greitai gali prasidėti masinis indėlių atsijėmimas išaiškėjus problemams. E, Northern Rock atveju žmonės nusidriekė žmonių eilės, e, labai ilgos, kad jie galėtų atgauti savo indėlius, o šiuo atveju veikia automatinė e, skaičiavimo sistema tam tikra ir ji tik pagilino problemą. Kaip atstat, atkurti pasitikėjimą bankų valdytojais? Taip, jūs sakėte, kad jie turi pažinti savo klientus, žinoti, kokia jų padėtis. Niderlanduose vyresniai bankininkai ABM Amro banke. siekia anksčiau užtikrinti, kad visos investicijos būtų padengtos e, kaip galima geriau, tačiau vėliau taip nebebuvo. Kaip išspręsti šį dalyką bus sudėtinga, tačiau mes pateikėme kai kurios pasiūlymus. Būtent naują metodą, pagal kurį E, būtų išvengta situacijos, kai bankai nebežino, kas vyksta ir kai banko valdyba nežino, kokie produktai yra pardavinėjami ir kas sudaro tos e, produktus. Tokie dalykai susijęs su didžiulė, milžiniška rizika ir reikia imtis deramo rizikos valdymo. E, tokie dalykai turi būti užtikrinti teisės aktais. Mes turime e, siekti, kad rizika būtų įvertinta kuo geriau, o rizikos valdymas turi būti neatskiriama bankų kodekso dalimi. Kol kas to nėra, bet taip turi būti. O aiškumo tikslais dar pasakysiu, kad bankininkystės kodeksas yra savireguliacijos priemonė, tačiau komitetas priejo prie išvados, kad reikia sustiprinti reguliavimą. Reikia sugriežtinti atlygio taisyklės. Reikia priežios tarnybas taip pat sustiprinti. Ir tam reikia teisės aktų, kad padėtis pagerėtų. Dar žiūriu į savo užrašus. Jūs labai teisingai dar kai ką kitą paminėjote. akcininkų poziciją. Tarp akcininkų pasireiškia tam tikros tendencijos e, būtent daugiau dėmesio skirti taip vadinamai akcininkų vertai. Jiems dabar labiau rūpi verti negu kad gale. Jų vizija yra labai trumparegiška, nežiūrime toliau į ateitį. Pirmiausia, galvojame apie trumpalaikį pelną, apie dividendus, akcininkų pajamas ir negalvojama apie finansinių institucijų interesus ilgalaikėje, labiau ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi mes e, siūlome, kad akcininkai būtų labiau įtraukti į banko kaip verslo subjekto veiklą. Jeigu skatinami žmonės uh, uh, laikyti savo pinigus bankė ilgesnį laiką, galbūt reikia galvoti apie balsavimo teisės, tam tikras privilegijas, kurias galima suteikti lojaliems akcininkams. Mes sakėme, kad jeigu būtų užtikrintas tam tikras ryšys su institucija, tai žmonės ilgiau laikys savo pinigus banke ir tam reikia, ir jie labiau galvos apie tai, kaip pats bankas veikia. Jeigu pasižiūrėsime dabar į akcininkų vaidmenį, uh, ir krizės kontekstą, tai jūs tikriausiai prisiminsite labai garsius atvejus, kai e, buvo, atsiprašau, kalbama apie auditorius, kai buvo duota patikinimų deklaracija ir paskui paaiškėjo, kad padėtis yra visiškai priešinga. E, reikia iš tikrųjų, kad būtų žiūrima plačiau į riziką. Rizika, rizika supančią banko institucijas Niderlanduose priežiūros dalykai iššaukė daug diskusijų e, dėl finansų rinkų priežiūros institucijos ir e, e, kitos bankų, kitos finansų įstaigų priežios institucijos ir taip pat e, vyko diskusijos su finansų komitetu Niderlandų parlamente. Buvo kalbama apie tai, kas gali būti padaryta. Ir e, buvo sakoma, kad patys prižiūrėtojai turi parengti atitinkamus kriterijus, kad galėtų uh, užsitikrinti geresnę atskaitomybę. Nes galiausiai reikia parengti tam tikrą pagrindą tam, kad trečiosios šalys galėtų priimti sprendimus e, turėdamos visą informaciją. Reikia, kad sprendimai būtų priimti tokie, kuriais būtų galima pasitikėti. Taigi, auditoriai turi užsitikrinti tokią poziciją, kad jie, skaitydami ataskaitas, galėtų pasitikėti jomis. E, visame pasaulyje, įskaitant JAV, pirmiausia, Greenspanas vadovavosi požiūriu, kad reikia užtikrinti žemas palūkanų normas. Posiekėme išlaikyti kaip galima žemesnės palūkanų normas, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas. Tačiau paaiškėjo, kad galiausiai pats e, Greenspanas turėjo pripažinti kai kurias problemas. Žiūrint į praeitį, pasirodė, kad galbūt toks požiūris nebuvo visiškai teisingas. Žemos palūkanų normos taip suvaidino savo vaidmenį, atsirado galimybių vis tik, bet atsirado galimybių plėtotis e, nekilnojamo turto rinkos problemams. Ir paskui paskui žinome, kaip problema išplito. Man atrodo, kad aš jau pirmininkė ir atsakiau į visus klausimus. Thank you very much and uh, thank you for your patience, Mr. Stolian. The floor is yours. Dėkuoju, dėkuoju už kantrybę, ponė Stolian. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie tą analizę, kurią atlikote Niderlandų parlamento pavedimu, norėčiau paklausti, kaip yra su, pavyzdžiui, besivystančiomis valstybėmis, ar, ar pavyzdžiui, pažvelgėti į kitas valstybės be savo. Man būtų aktualu mano valstybė Rumunija, kur krizė lėmė ne investicijos į toksiškus produktus, o tiesiog tai, kad vartojimo kreditų buvo milžiniški kiekiai suteikiami, tiesiog didžiulė griūtis. Um, ir būtent dėl tų vartojimo kreditų lavinos kilo problemų, aišku, sumažėjo pinigų įplaukos ir taip toliau, žinote, problemų specifiką puikiai. Taigi aš noriu paklausti, kiek toks elgesys turėjo įtakos, pavyzdžiui, situacijai Niderlanduose. No Ačiū, daugiau klausimų nėra, taigi aš pati norėčiau užduoti labai trumpą techninį klausimą dėl jūsų komiteto mandato, kuomet mes e, įsteiginėjome savo specialųjį krizės komitetą, mes e, galvojame, kad reikia analizuoti krizės priežasis ir padarinius, tačiau mūsų išvados būtų neteisėkurinės, tai būtų tik tai rekomendacijos komisijai ir valstybėms narėms. Aš noriu paklausti, e, jūsų komiteto mandatas buvo panašus į mūsų, ar jūsų išvados galės turėti ir teisėkurinio poveikio, ar bus kažkokie teisės aktai po to priimami. Ačiū. Thank you. Um, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Niderlandų bankų vaidmuo. Ir jūs čia paminite Rumunijos pavyzdį. Tai tas pavyzdys man žinomas. Tai sugrįžtant prie Niderlandų bankų vaidmens, tai taip, jie išdavė daug kreditų, be kita ko ir kitas šalis. Na ir pripažįstu, kad e, tai negalėjo ilgai tęstis ir beje, tokia praktika galioja visame pasaulyje, be kita ko ir JAV. Taigi, staiga nebebuvo išduodami kreditai ir tai sutrukdė mokumui, likvidumui. Tai be kita ko buvo ir krizės priežastis. Na ir Niderlanduose susiklosi sudėtinga situacija ir tai turėjo pasiekmių ir Niderlandų bankų veiklai. Bet į šį aspektą mes nesigiliname mūsų tyrimė ir e, nebandėme išanalizuoti uh, Niderlandų, Niderlandų bankų kreditų teikiamų augančios ekonomikos šalims. E, tokio nurodymo iš parlamento kaip komitetas negavome, bet šis klausimas buvo aptarimas Niderlandų parlamente bendro pobūdžio diskusijose, kuriuose dalyvaudavo ir Niderlandų vyriausybė. Taigi, mes e, diskutavome apie tai, ką reiškia šis faktas, jeigu buvo sustoti, nustota duoti kreditus e, Niderlandams, Niderlandų ekonomikai, smulkiam ir vidiniam verslui. Taigi šie dalykai buvo aptariami Niderlandų parlamente, tačiau mes negavome komitete nurodymo tai ištur, ištirti ir todėl nerinkėme ir atitinkamos rekomendacijos. Bet aišku, problema plati, kuri be kita ko turėjo pasiekmių ir Niderlanduose, Niderla... E, Olandams. Toliau, dėl jūsų klausimo, ponė pirmininkė. Jūs klausite, ar mū, jūsų komiteto išvados panašios į mūsų tyrimo komiteto išvadas ir rekomendacijas. Taigi mūsų rekomendacijos apima tam tikrą spektrą. Ir jeigu būtų ne politinė valia, tai kai, kuriuos, kai kurias rekomendacijas galima būtų įgyvendinti jau dabar. Ir beje, Niderlandų parlamentas perėmė mūsų visas rekomendacijas, tai yra jos buvo oficialiai palaimintos. Ir tai reiškia, kad politiniu požiūriu jos galėtų būti gyvendintos jau dabar, tačiau dėl kitų rekomendacijų reikėtų priimti naujus teisės aktus. Ir, pavyzdžiui, rekomenduojama priimti statymus dėl finansų rinkos priežiūros, keisti bankų veiklą reglamentuojant įstatymą. Taip pat e, turime rekomendacijų liečiančių ir priežiūros institucijų uh, E, turimas priemonės. Pavyzdžiui, 2008 metais buvo nacionalizuotas um, Ambro bankas ir pas mus nėra Niderlanduose įstatymo reglamentuojančio bankų nacionalizavimą, suvalstybinimą. Tačiau konstatavome, kad kai kurių situacijų atveju priežaros institucijos turėtų turėti galimybę sureaguoti labai greitai. Ir jeigu bus rimtai žiūrima pasiūlymus dėl tų priemonių, kurių reikia priežiūros institucijoms, tai reiks, kad reikės keisti Niderlandų teisę reglamentuojančią tokias priemonės. Ir čia tenka užduotis ir uh, mūsų parlamentui. Tai yra nemažai rekomendacijų liečiančių teisės aktų keitimą ar naujų siūlymą. Bet problema yra tai, kad teisėkuros procesas yra ilgas ir sudėtingas ir krizės akivaizdoje teko konstatuoti, kad reikėjo e, reaguoti greitai ir pavyzdžiui e, uždrausti vadinamosius tos tuščius pardavimus šot Selling. Ir čia reikalingas taip pat atitinkamas teisės aktas. Na, mes parlamente turime būti pionieriais ir mm, manau, kad parlamentas dabar remiantis tomis rekomendacijomis turėtų tikrinti vyriausybės darbą ir pasižiūrėti, ar ji įgyvendina tas rekomendacijas, o mes kaip tyrimo komitetas viską seksime. Na ir mums išlieka įspūdis, kad svarbu veikti greitai ir nereikėtų čia e, nuleisti rankų. Ar norėtumėte, kad apibendrinti paneberės? Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man tokią galimybę. Mano manimu, e, toks pasikeitimas nuomonėmis yra labai svarbus, turint omenyje antrą mandato dalį, ką mes ketiname atlikti. Intelektualiai vertinant, aš suprantu, kad tai, ką jūsų komitetas atliko, um, buvo atlikta ir kitose valstybėse narėse, galbūt netaip efektyviai, bet aš tikrai labai norėčiau, kad jūs pažvelgtumėte ir į mūsų nubalsuotą dokumentą, tikrai su didelė dauguma balsų plenarnėje sesijoje patvirtintą dokumentą. Ir tai, ką pasakė kolegė Vortman Kol, jau inišėjo, aišku, nes mm, be abejo, jūs turėsite ir kitų galimybių su ja pasikalbėti, kalbant apie tą europinį darbo, jūsų darbo aspektą, tai yra labai svarbu ir jūsų pasisakymė tikrai aš pastebėjau būtent tuos dalykus, ką jūs pasakėte, pažiūrėjau, 100 tūkstančių eurų um, indėlių garantija, tai yra europinės nuostatos. Taigi iš tikrųjų yra tokia daug geros valios uh, ir tos um, bendros diagnostikos uh, pastangų. Labai svarbu, kad europinių lygmenių ta dinamika būtų sutampanti siekį, kad e, tikrai būtų e, tas bendras darbas. Ir uh, Be to turėsime galimybę papetauti kartu ir aš tikiuosi galėsime dar labiau pakalbėti apie monetarnius iššūkius, iš tikrųjų, ko galbūt jūs konkrečiai savo mandatę neapžvelgėte tiesiogiai, bet iš tikrųjų tai labai svarbu, kai eina kalba apie e, finansinės rinkos veikiančius subjektus. Aš turiu ypač omenyje kolegos klausimą, pavyzdžiui, dėl amerikiečių strategijos, dėl palūkanų normos, pavyzdžiui dėl e, spekuliacinių investicijų, pavyzdžiui, mm, irgi tai tai, kas galbūt e, yra greta jūsų mandato, tokie dalykai, kas tikrai būtų galbūt įdomus dalykai. Tikrai e, mūsų parlamentui labai, įdomi, labai įdomus yra jūsų klausimai, ypač ekonomikos reikalų komitetui, mes tikrai atidžiai sekame jūsų darbą. Ačiū Jums. Ačiū, ponė Devit, noriu padėkoti visų mūsų kolegų vardu, jūsų buvo labai įdomus pristatymas, labai įdomios diskusijos diskusijos vyko ir iš tikrųjų tai yra labai puikus atramos taškas tolesniems mūsų diskusijoms, kurias prasidės lakučiai mėnesį su nacionaliniais parlamentais šiuo klausimu. Linkiu Jums sėkmės Olandijos parlamente, kadangi daugiau darbo tvarkė klausimų neturime, aš tai tik noriu paskelbti kad kitas posėdis įvyks lapkričio 11 e, dieną nuo 15 e, valandos. Ačiū.